Labas rytas, ponios ir ponai, pradėsime posėdį, prašyčiau atsisėsti savo vietas. Na, pirmasis darbo atvarkės punktas yra e, vadovų tarybos ir komisijos pareikškimai dėl vadovų tarybos išvadų. Na, paprastai dabar turėčiau suteikti žodį ponui Van Rompojui, tačiau kadangi jo dar nėra, tek šiek tiek palūkėti.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 Na, aš aišku, jums taip aš irgi galėčiau kažką pasakyti apie vadovo tarybos išvadas, bet čia būtų mano išvadas. Tenka tiesiog palūkėti, kol ateis ponas Van Rampojus. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. So, mm. Kągi, posėdį jau pradėjome ir jūs, ponia pirmininkė, dabar jau galite pasisakyti, žodis yra suteikiamas jums. Ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Europos vadovų tarybos susitikimas kovo 1 ir 2 dieną buvo